que iba, que me iba, que me iba. Hello, hello, dear colleagues. Welcome to our meet. Gerbėjai kolegos, norėtume pradėti posėdį. Sveiki atvykę. Thank you. Ja, der Entwurf der Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Wir haben ja von der Sitzung äh, vergangene Woche noch das. Tikiuosi, kad jūs visi gavote darbo tvarkę laiku ir tikriausiai pastebėjote, kad e, praeitam posėdėje nespėjome apsvarstyti vieno klausimo, tai yra delegacijos atvykusios iš Haičio uh, ataskaitos. Aš dar šiek tiek lūktelsime, nes kolegos yra įstrigę kamščiuose. Taigi dabar darbo tvarkis projektas. Ar jūs galėtumėt jį patvirtinti? Praeitą savaitę jums buvo išplatintas darbo tvarkės projektas. Tikiuosi, kad niekas neprieštarauja darbo tvarkės projektui. Taigi mes jį ir tvirtiname. šiandien yra veršima nemažai kalbų. Šis posėdis yra atviras, viešas, jis yra taip pat transliuojamas internetu. Bet o šiandien balsuosime ir balsuo, balsuodami naudosime elektroninės balsavimo korteles. Turėčiau, todėl norėčiau, kad jūs patikrintumėte, ar visi turite korteles. 3A darbo tvarkės punktas. Tai yra naujas punktas ir tikiuosi, kad jūs jį gavote. Taip pat dar norėčiau paminėti jums, kad jums elektroniniu paštu taip pat buvo nusiųstas ir vasario 28-29 dienų protokolas. Ir jeigu jūs neprieštaraujate šiam protokolui, tuomet e, jį laikysime patvirtintų. Nematau prieštaraujančių, taigi šis protokolas yra patvirtintas. Taigi dabar pereiname prie 3A darbo tvarkės punkto. Biudžeto kontrolės komiteto delegacija apsilankė Haityje tam, kad išsiaiškintų, kaip yra naudojama ES skirta parama. Delegacija lankėsi Haitį nuo vasario 22 iki 26 dienos ir pagrindinės delegacijų apsilankimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip yra naudojama ES suteikta parama metais įvykusio žemės drebėjimo padariniams likviduoti. Manau, kad yra labai svarbu Dabar yra svarbu, rengiant tokias delegacijas, to, tokius apsilankimus, pabrėžti, jog tokių delegacijų darbas yra labai svarbus, nes Jis padeda mums išsiaiškinti, kasgi vyksta toje šalyje, kuri gauna mūsų paramą. Ir taip mes geriau galėsime atsiskaityti prieš mokesčių mokėtojus. Kaip komiteto pirmininkas, aš norėčiau padėkoti delegacijos nariams. Vizitas buvo gan trumpas ir sąlygos, gyvenimo ir darbo sąlygos Haitėje vis dar yra labai sudėtingos. Ir Kolegos turėjo toli skristi, pakeitė kelias e, laiko zonas ir labai sunkiai dirbo. Ir todėl dėkoju delegacijos vadoviai Ingeborg Greslė ir visiems delegacijos nariams. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Pone Greslė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Biudžeto kontrolės komitetas pirmą kartą prižiūri, kaip yra naudojamos ES humanitarnės pagalbos biuro skiriami pinigai. Iš pradžių man netrodė, kad šis vizitas bus įdomus, bet aš žinojau, kad dirbti nebus lengva. Ir taip iš tikrųjų ir, ir atsitiko. Tačiau pradėti norėčiau nuo to, kad Humanitarinė pagalba yra dalykas, apie kurį dažnai girdime daug kritikos. Dažnai yra kalbama apie tai, jog ši pag... humanitarnė pagalba patenka į tų asmenų, kuriems ji nėra skirta rankas. Haityje gyventi nebuvo lengva ir dar ir, e, e, prieš 2010, iki 2010 metų. Atsiprašau savo kalbėtojo, kalbėtojo per daug triukšmo salėje. Taigi, kai tai gyventi nebuvo lengva dar ir prieš žemės drebėjimą. O žemės drebėjimas tiesiog tiesiog e, viską apvertė aukštinkojom. Ir ne visuomet į blogąją pusę, nes e, iki žemės drebėjimo tik 30 procentų žmonių galėjo gauti jiems reikalingą uh, sveika, uh, medicinos pagalbą. Po žemės drebėjimo šis skaičius išaugo iki 60, tačiau vėliau vėl nukrito iki 30. Ir mes žinome, kad tai, ką sugebėjome pasiekti padedami Haičiui, yra labai trapu ir galime, e, situacija gali pasikeisti labai greitai. Todėl viską reikia labai gerai valdyti ir administruoti. Akivaizdu, jog e, jeigu netinkamai žiūrėsime, kaip ir naudojame ES pinigai, tuomet jie gali tiesiog nukeliauti neiškiais keliais ir kanalais. Taigi dabar, kai mes suteikėme tiek daug humanitarnės pagalbos, reikės nemažai lėšų skirti ir vystomąją pagalbai. Taigi turėsime pagalvoti apie tai, kokią vystomąją pagalbą teiksime šaliai. Mes susitikome praktiškai su visais svarbiais asmenimis Haitėje. Reikėtų dar paminėti, kad Haitijai dirbantį Europos komisijos delegaciją šiandien yra kitokia nei prieš žemės drebėjimą, per kurį žuvo nemažai šios delegacijos darbuotojų. Dirbti mums nebuvo ir lengva ir dėl to, kad delegacijos personalas tris kartus po žemės drebėjimo keitėsi. Tai parodo, kad dirbti ten yra labai sunku. Ir turiu pasakyti, jog tie žmonės, kurie dabar tenai dirba, tikrai daug aukoja. Ir mums visiems yra akivaizdu, kad e, pirmiausia, Haitai reikėtų tobulinti vyriausybės ir parlamento darbą. Nuo paskutinio praeito, praeito dešimtme, e, amžiaus dešimtmečio mažai kas e, pasikeitė. O jei norime, kad situacija keistusi, tuomet turime pirmiausia bendradarbiauti su vietos žmonėmis. Jie turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę. Kol kas daug kas jos vengia. Ir man asmeniškai liko įspūdis, kad daug kas tos atsakomybės tiesiog nenori. Atvažiavę į Haitį galvojame, jog dabar situacija jau yra kitokia nei anksčiau, tačiau labai nusivylėme. Savo rekomendacijose mes labai aiškiai pasakėme, jog e, vietos savivaldos ir apskritai e, vyriausybės struktūras reikėtų stiprinti, 18 vyriausybės narių dalyvauja gyvendinant įvairiausius atstatymo ir būsto atkūrimo projektus. Tačiau šiomis programomis mažai kas gali naudotis. Todėl mums reikia užtikrinti, jog tinkamai būtų parengtos ir gyvendintos programos skirtos tam, kad ši pagalba patektų į paprastų žmonių rankas. Yra žmonių, kurie nori prisimti daugiau atsakomybės šiandien nei kada nors anksčiau, tačiau viskas priklausys nuo to, ar tam bus sudarytos tinkamos sąlygos. Optimizmo matome šiomis dienomis e, vis mažiau. Iš pradžių buvo tikėtasi, kad viskas keisėsi gerąją pusę, tačiau dabar uh, optimistiškai nusiteikusių žmonių yra kur kas mažiau. Jei vyriausybė nesižvelgs mūsų rekomendacijas, tuomet siūloma yra išaldyti haičių teikiamą pagalbą. Kai kas iš kolegų teigia, kad negalima to daryti. Teigiama, jog reikia teikti pagalbą dabar ir po to bandyti spręsti visas administravimus susijusios problemas. Daug lėšų yra išleidžiama teikiant humanitarnę pagalbą, gerinant e, vandens tiekimo sistemas, teikiant sveikatos paslaugas. Ir haičių gyventojai turėtų patys dabar prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta. Tam reikėtų daug ką reformuoti, daug ką stiprinti. Be to, iki šiol, iki, iki šiol nebuvo kalbama apie prevenciją, apie tai, kad reikia ruoštis galimiems žemės ūkio drebėjimams, tam, kad kito žemės drebėjimo padariniai nebūtų tokie tragiški, kaip to, kuris vyko 2010 metais. Taigi, vilties esama, Tačiau jungtinių tautų ir e, donoriai ir kiti tarptautiniai donoriai baiminasi, kad daromas yra tos pačios klaidos. Ir mes savo rekomendacijose pabrėžime, jog būtina spręsti šias problemas, nes kitaip negalėsime tvariai teikti jokios pagalbos. E, dėkoju Haiti delegacijos vadoviai. Kas dar norėtų pasisakyti? E, dėkui, ponė pirmininkė Ingės jau puikiai papasakojo, ką mes matėme dėl trečio punkto. Tai yra dėl lėšų išaldimo. Iš norėčiau pakalbėti. Kalbant apie pirmąjį e, pasiūlymą, siūloma susigražinti lėšas, bet aš siūlyčiau išaldyti lėšas. Mes e, e, siūloma, kad mm, paramos finansavimas būtų pratestas, bet mes galime tą garantuoti tik tai tada, jeigu būtų laikomasi tam tikrų sąlygų. Ir turime sakyti, kad yra netgi galimybė užšaldyti lėšas. Mes Haitėje buvome tik dvi dienas ir aišku atvykę iš Europos, kur situacija yra visiškai kitokia, pajutėme labai didelį kontrastą Haitie. Dėkui. Toliau ponas Liberatskis. Dėkui. Pone pirmininkė, labai susidomėjęs išklausiau pono, ponios Gressler ir pono Gajak ir susidariau įspūdį, kad vyriausybė yra praktiškai bejėgė. Nėra reikiamų struktūrų, kurios leistų užtikrinti sveikatos apsaugą o mes teikiame humanitarinę pagalbą, siekdami atjausti, įsijausti į žmonių padėtį. Ar tik ES teikia paramą, kasdienę paramą Haičiui, ar yra dar ir kitų tą darančių valstybių ar organizacijų. Ir ar teisingai supratau, kad jeigu mes nutrauksime savo paramą, tai žmonės pradės mirti, atsiras ir dabar yra epidemijos pavojus, kuris daug e, padidė, e, kuris pasidarys dar rimtesnis ir norėjau paklausti, kaip dėl tos ES paramos. E, dėkui, daugiau niekas nenori pasisakyti, bent jau nepastebėjau. Taigi, norėtume dabar atsakymo į klausimą. Ko gero turėčiau kreiptis į komisiją, į komisijos atstovą. Galbūt komisija galėtų pakomentuoti savo poziciją. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš esu Jolita Bukevičia, neatsakinga už Latino Amerikos ir Karibų jūros regiono šalis. Labai vertinu bet kokį draugiškumo pasireiškimą Haiti atžvilgių ir net neigiamą informaciją yra svarbi, nes pritraukia dėmesį į Haičio e, problemas. Jei aš jau daug metų praleidau lankydamasi šiame regione ir taip pat galiu pasakyti, kad ten situacija labai panaši į Afrikos situaciją tas kontinentas, tas žemynas, už kurį aš atsakinga ir jei įvažiuoju iš Haičio į Dominikos Respubliką, į Dominikos Respubliką, tai praktiškai kaip patenku į kitamžių. Situacija Haityje e, tęsiasi mažiau negu metus, aš tris kartus buvau tenais. Ir kiek kartų buvau Haityje, dabar pirmą kartą tik man buvo galimybė pasikalbėti su ministru. Kalbėjausi, pirmą kartą kalbėjausi su ponu Belerifa ministru Limbo mieste, po to neteko susitikti su jokiais valdžios atstovais ir per praėjusi savo vizitą man pavyko susitikti su finansų ir ekonomikos ministru ir tai, manau, jau yra pirmas pozityvus ženklas Ir aš savęs klausiau lygiai to paties, ko ir jūs šiandien klausėte. Ką mes ten darome? Mes jau du metus esame Haityje, esame rimtai įsipareigoję. ES yra vienas iš Haičio pagrindinių donorų. Yra viena iš pagrindinių donorių. Ponas Liberatskis klausė, ar mes pagrindinė Haičio remėja. Ne, mes nesame pagrindinė remėja. Ir jei pasikalbame su visais donorais, su USAID, Visi jie pabrėžia, kad, pad, kad jiem Haitis tas pats, kas Irakas ar Afganistanas. Ta prasme, tai yra svarbi šalis, kur jie teikia pagalbą ir nori, kad jų veiksmai ten būtų sėkmingi. Ta pati sako ir mm, kanadiečiai. Europa glaudžiai bendradarbiauja mm, ypač aktyvios iš ES valstybių narių Europ, Haityje yra Prancūzija ir Ispanija. Vyksta konsultacijos su UNDP ir Haityje, kai kalbame apie vystimosi e, politikos problemas, tai Haityje visos tos problemos dešimt kartų yra rimtesnės. bent pradėti veikti, vien pradėti veikti Haityje prireikė labai daug pastangų ir laiko. Aš suprantu, kad nevyriausybinės organizacijos labai nepa, nepatenkintos situacija, mes dirbame su nevyriausybinėmis organizacijomis, su, vyriausybinė, su, su, vyriausybinės, su vyriausybinėmis struktūromis. darbas su nevyriausybinėmis organizacijomis yra labai matomas, o darbas per vyriausybinės struktūras nėra toks matomas. Bet yra labai svarbus komisaras Pybalks, kuris irgi siekia kuo didesnės pažangos Haityje. Praėjusi kartą, mm, kai buvo Haityje, ir susitiko su vyriausybės atstovais. Visą dieną Haičio valdžia paskyrė susitikimui su ponui Pibalks ir tai iš tiesų labai svarbu. Kai pradėjau dirbti mm, su Haičiu, tai Amerika pasakė, um, to, išsakė mums tokią kritiką, kad ES labai remia, per daug remia nevyriausybinės organizacijas ir norėjo, kad būtų išlaikyta pusiausvira. Yra mm, labai padėti, sudėtinga padėtis Haityje ir mes, Europo, europiečiai, Mm, kadangi esame Haityje, galime padėti daug geriau išspręsti kai kurias problemas, pavyzdžiui, kovoti su choleros epidemija, kadangi mūsų žmonės yra ten ir gali e, garantuoti nemokamą pagalbą. Ir aišku, kad daug laiko skiriame dirbdami su nevyriausybinėmis organizacijomis, bet kyla ir problema, kaip tada reikia bendradarbiauti su vyriausybės struktūromis, kurios neteikia nemokamos pagalbos ir, pavyzdžiui, nemokamų medicininių paslaugų. Bet praktiškai mane teko matyti, kad uh, būtų galima ko nors gauti iš vyriausybės. Negalima priversti vyriausybės prisimti kokiu nors įsipareigojimu, nes jinai jų nevykdo. Bet mes turime siekti, kad vyktų reformų procesas. Pateiksiu pavyzdį. Mes visai nemažai lėšų skiriam kelių atstatymui. Buvote ten, važiavote ten ir žinote, kai kalbame apie sudėtingas važiavimo sąlygas, kai išvykstame iš Porto Prauns miesto. Problema yra ne ta, kad nėra pakankamai ES ženklų ant kelių, bet problema būtent yra, kad yra ES simboliai, bet keliai yra blogi ir tada visi galvoja, kad būtent dėl to, kad ES tuo užsima, keliai yra blogi. Bet dėl to mum ir reikia siekti, kad tos skirtos lėšos būsų, būtų tinkamai panaudojamos, bet procesas Haityje yra labai ilgas. Ehm, visi tie sprendimai eina per parlamentą, už juos yra balsuojama ir tam reikia daug laiko. Taigi noriu dar kartą pasakyti, kad iš visų mano vizitų Haitėje dabar tik pirmą kartą galėjau susitikti su oficialiais valdžios atstovais ir su jais kalbėtis. Yra tam tikrų pozityvių pasikeitimų. Mes skiriame lėšas per, e, taip pat ir per valstybės biudžetą, nes kitaip mm, apskritai valstybinės struktūros sunyktų mes ne vieninteliai, kurie skiriame lėšas - Japonija, Norvegija. Europiečiai teikia vystimosi pagalbą, bet kaip jau minėjau, pagalba iš ES nėra vienintelė pagalba, kurią Haitis gauna. Bet Haityje dabar vykdoma viešųjų finansų vertinimo reforma. Ir tai yra didelis žingsnis į priekį. dabar susipažįstama su labai griežtomis išvadomis ir rekomendacijomis, bet Haitis ruošiasi žengti pirmus žingsnius, kad galėtų surinkti pajamas į biudžetą. Mes dirbame keliose sritise ir visai neblogai. Jūs minėjote pasirengimą nelaimėms. Ta e, nelaimė uh, kuri ištiko Haiti, yra labai didelė. Investavome maždaug 15 milijonų per IFS instrumentą, kad mm, galima būtų gerinti civilinę apsaugą ir pasirengimą mm, gamtos katastrofoms ir įvairioms nelaimėms. buvo minimos būstų problemos. Nupirkome įrangą e, specialiam centrui, kad būtų galima mm, nubrėžti, mm, sudaryti žemėlapius ir planus bet po žemės drebėjimo neliko nei to centro, nei tos įrangos. UN Habitat mm, atstovai atvyko, kad pasidalintų savo patirtimi, kaip reikia dirbti po žemės regionuose, kuriuose yra įvykęs žemės drebėjimas. Taigi yra labai daug problemų ir mes ieškome būdų, kaip tas problemas išspręsti. Bendradarbiaujame su įvairiais ekspertais, taip pat ir su Prancūzijos e, miestų planavimo klausimais. Nežinau, kiek, turėčiau, kiek ilgai turėčiau kalbėti, nes galiu pasakoti labai ilgai, bet noriu pasakyti, kad mes esame Haitė ir planuojame ten likti. Galima labai mm, paprastai mūsų kritikuoti už, už tai, ką mes darome, bet situacija yra sudėtinga ir žmonės yra linkę užmiršti, kol vėl neištinka katastrofa. Mes stengiamės bendradarbiauti su vyriausybė, nes tik taip galėsime užtikrinti, kad šalis būtų pasiruošusi panašioms nelaimėms ateityje. Jau esame bendradarbiavę su Salvadoru ir manau, kad ir Haityje mums pavyks. Norėčiau paminėti dar du aspektus ir tuo baigsiu. Pirmiausia, prašymas peržiūrėti mūsų projektus. Net man lankantis Haityje išaiškėjo, kad daugelis archyvinių dokumentų yra pasimetę. kai kalbame apie finansinės ataskaitas, yra reikalavimai saugoti duomenis penkius, penkerius metus po biudžeto patvirtinimo. E, tuos įsipareigojimus galime prisimti, bet ne visuomet pavyks juos realiai vykdyti, turint galvoje situaciją šalyje. Kitas klausimas, kurį norėčiau paminėti, tai yra e, pradėjus dirbti pamačiau, kokią eko turk koks svarbus yra ekoturk vaidmuo ir komisarai, komisaras Pibalks išreiškė pageidavimą dirbti kartu. Ir jei eko galėtume sieti su vystimusi, tai ko gero norėtume, kad tai įvyktų Haityje. Ir pasikalbėt, jei pasikalbėtumėt su įvairiais žmonėmis Haityje, tai iš tiesų pamatytumėte, kad mums pavyko nuveikti tokių dalykų, kurių kitose šalise nepavyko. Žmonės yra pasišventę ir tie, kas dalyvavo e, mūsų procesuose, manau, tikrai nuoširdžiai dirbo. Uh, really and... Ačiū, ponė Butkevičinė pranešimą. Iš tikrųjų, visą tai buvo labai įdomu ir tapo akivaizdu, kad na, jūsų uždavinys, kurį turite ten spręsti, nėra toks jau lengvas. Apibendrindamas, norėčiau paprašyti delegacijos vykusios į Haitį vadovą dar kartą pasisakyti. Ačiū komisijai už jos pasisakymą. Tai iš tikrųjų leidžia geriau sudaryti vaizdą, ką tenka patirti vietoje. Man teko susitikti su <clears throat> labai nuliūdusiais nevyriausybinio organizacijų atstovais, kurie tiesiog pasakė, kad kai mes pasitrauksime, tai viskas naišūnio tudegos. E, panašu, kad šitie būkštai man buvo netokie jau nepagristi. E, mūsų kritika netitinka to, kas iš tikrųjų yra nuveikta. Manyčiau, kad reikėtų pamėginti taip pat apibendrinti, kas jau nuveikta ir geriau išsiaiškinti į ką artimiausių ateityje reikėtų sutelkti dėmesį, turint viską minėję, kadangi matome, kad nepaisant e, daug gerų norų, daug geros valios, viskas priklauso nuo dalyvaujančių jėgų. Vyriausybė turi būti įtraukta šitą darbą ir bet koks spaudimas, kuris galėtų būti daromas vyriausybei, turėtų ir būti daromas. Šiaip jau dėl tikslų panašu, kad visi mes sutarėme ir tai, kas buvo tik ką pasakyta apie kritikos personalizavimą. Na, suprantu, kad galbūt lankantis vietoje sudaro kartais e, toks įspūdis ar tokie norai, bet nežinau, ar tai labai padėtų bendram reikalui. Šiaip pat taip mes visi labai dėkingi už tai, e, kas buvo padaryta vietoje, esant labai sunkioms aplinkybėms ir tikėkime, kad ateityje galėsime pasimokyti iš patirties sukauptos praeitie, e, pasitelkti kitokius išteklius, kitokias priemonės, negu naudotos iki šiol. E, taigi aš sakyčiau, kad neverta būtų dabar e, kritikuoti tai, kas buvo padaryta ar nebuvo padaryta iki šiol, o veikiau reikėtų orientuotis į ateitį. Be abejo, reikėtų padėkoti ir komisarams Piebalks ir Georgieva. Komisija gali iš tikrųjų būti tikra, kad parlamentas ir toliau stebės kaip ir tuliuojasi įvykiai šioje pasaulio dalyje, mes nekitiname tiesiog užmiršti Haičio. Tai, ką mes pamatėme vietoje, iš tikrųjų neleis mums to padaryti. Taigi ačiū. Ačiū ir jums. Panašu, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad biudžeto kontrolės komitetas galėtų šiais klausimais užimti aiškę poziciją. Ir be abejo, neturime nuvertinti darbo, kurį, veikia, kurį, kurį atlieka komisija. Mes iš tikrųjų vertiname ir tai, ką padarė komisija ir ES apskritai, bet mūsų vaidmo be abejo yra pirmiausia atstovauti mokesčių mokėtojų interesams, bei kai kurių kitų dalyvių interesams. Ir e, manau, kad mes e, galėsime perduoti šią žinią e, taip pat ten esantiems žmonėms, kad, tai yra, kad mes, Europos parlamentas, jaučiamės atsakingi už tai, kaip naudojami mokesčių mokėtojų pinigai ir norime, kad jie būtų panaudoti kuo veiksmingiau, atitinkant visų interesus. Na, o dabar noriu padėkoti dar kartą komisijos svečiams ir baigiam šį darbo tokias punktą. Pereisime prie kito didesnio darbo tvarkės punkto ir tai yra šios popietės balsavimai. Manau, kad šituo darbu mes susimsime netaip jau trumpai. Numatyti keli elektroniniai balsavimai, taigi priminsiu Jums, e, jog taip ir darysime, kadangi norime aiškiai matyti balsų pasiskirstimą, pabandykime kol kas, išbandykime balsavimo aparatūrą. Taigi dabar vyksta bandomasis balsavimas. Visi prabalsavote, balsavimas baigtas. Atrodo, aparatūra veikia sklandžiai. Puiku. Turime 24 parlamentarus šią akimirkai. Kągi. Puiku. Taigi, pradžiai kalbėsime apie 2010 metų bendrojo ES biudžeto tvirtinimą. Komisija, trečiasis skirsnis, pranešė šio klausimu yra Kristofė Felneris. Ačiū, nekalbėsiu ilgai šio klausimu, tačiau aš manau, kad būtų visai tinkama visų pirma, kadangi iš tikrųjų didžiulis kiekis žmonių dirba labai sunkiai, taigi pirmiausia būtų tinkamiausia padėkoti. Padėkoti norėčiau šešėliniams pranešėjams Nu, kadangi visi mes, manau, pasilinksminame ir kitą vertus nemažai nuveikėme. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti Bentui Kristofui ir Jonui savo asistentams, nes be jūsų patirties, be jūsų pagalbos um, to tikrai nebūtų pavykę padaryti. Um, balsuosime nemažai, tikiuosi, kad kai kurie balsavimai bus mums palankus, kai kurie gal ir ne bet tikiuosi, kad pranešimas bendroji sumoj bus geras. E, ir tiesąkant, jau prieš balsavimą aš esu tikinęs, kad pranešimas vis tik tai bus pripažintas geru. Svarbiausias dalykas, ką noriu pasakyti ir tai, ką mes e, aptarėme, buvo požiūris ir apskaitai pagrindinis klausimas, ar pritarti biudžeto panaudojimui ar ne. Mes komisijai, tiesąkant, iškėlėme gana kietų reikalavimų ir buvo pasakyta, kad jeigu komisija e, bus linkusi e, padaryti tai, ko mes reikalaujame, tada mes būsime linkę pritarti biudžeto vykdymui. Mes gavome atsakomai laišką iš e, pono Šemetos, kuris iš tikrųjų, sakyčiau, visai palankiai e, sureagavo į mūsų siūlymus dėl patobulinimų. Na ir noriu pasakyti porą dalykų prieš balsuojant. Pirmas dalykas, apie tai nemažai išnekėjome, tai yra apie bendrą atsakomybę ir bendrą valdymą. Mums bendra atsakomybė negali būti apatinama su jokia atsakomybė. E, komisija tarsi kartais baksnoja į valstybės narės, sako, kad jos buvo atsakingos už vienus ar kitus dalykus, o valstybės narės sako, kad nieko panašaus, nes tai yra komisijos biudžetas ir mes neturim su to nieko bendro. Uh, Jeigu yra steikiamas tam tikros priemonės valstybėm narėm, mes tikimės, kad valstybės narės naudosis tomis priemonėmis. Mes labai tikimės, kad e, busimoji teisinė struktūra žemės ūkio srityje, taip pat e, regioninių fondų panaudojimo srityje e, iš tikrųjų atvers naujų galimybių ir tikimės, kad komisija e, atliks savo namų darbus. E, apie tai užsiminta ir pono Šemetos laiškė, bet taip pat ir mums tenka didžiulė atsakomybė. Mes kaip bendrai statymo leidėjai dabar galų gale turime prisimti dalį atsakomybės uh, už uh, savo žodžius, už tai, kaip mes reaguojame. Ir uh, galų gale, kad taip pat sakome už tai, kad nebūtų kartojamos senos klaidos. Nes negali būti, kad metai iš metų vis tos pačios valstybės patenka į tos uh, nusidėlių sąrašus. E, e, galiu pasakyti taip pat, e, kad mes ilgai diskutavome apie tai, kad kalbant apie finansinius instrumentus 2010 metais, tai kas vyko 2010 metais tikrai nebuvo labai gerai. Ir Komisija galų gale patys pripažino, kad iš tikrųjų ne viskas vyko taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Taigi mes džiaugiamės, kad komisija galų gale nutarė e, pripažinti mūsų reikalavimus ir imsis detalaus tyrimo, aiškinantis, kas buvo blogai tų metų teisinėje struktūroje. Tikimės, kad e, dėl finansinio projektavimo e, instrumentų instrumentų bus atlikta tokia analizė, toks tyrimas ir mes gausime visą informaciją. Ir taip pat klaidos bus ištaisytos. E, puiku, kad komisija reaguoja į mūsų reikalavimus imtis priemonių ir aš manau, kad tai jau yra neblogas pagrindas vis tik tai pritarti e, plačiai prasme biudžeto vykdymui. Ačiū. Pranešiai. Na ir dabar mes pradėsime balsuoti. Pirmiausiai iš anksto noriu pasakyti štai ką. pranešėjas. Yra pateikęs alternatyvių pasiūlymų dėl uh, biudžeto tvirtinimo atidėjimo arba pritarimo jam. Taigi, iš karto pasakysiu, kad e, pranešėjo nuomonė tvirtinti biudžeto vykdymą galima būtų. Na, o toliau be abejo kalbame apie pačią balsavimo procedūrą. Balsavimo procedūra tokia, kad jeigu mes e, pirmą ir antrą punktus pritarsime didžiąją balsų daugumą, tai e, biudžeto vykdymo tvirtinimas bus atidėtas. Jeigu ne, tai tada E, automatiškai bus daroma prielaida, kad e, e, biudžeto vykdymas yra patvirtintas ir nebus atskiro balsavimo to klausimo. Ar visiems tapo aišku? Tokia yra teisinė padėtis, bent jau kaip aš, kaip pirmininkas ją matau. Bet noriu pasitarti su jumis, ar jūs sutarėte, ar jūs pritarėte dėl tokios procedūros. Kadangi pagal procedūras atidėjimas siekia toliau galutinis atmetimas tai būtų sprendimas, kuris e, būtų priimtas rudenį. Tačiau jeigu mes nesutarėme dėl to, kad reikia atidėti tvirtinimą, tai tada automatiškai daroma prielaida, kad e, mes pritarėme biudžeto vykdymui. Taigi e, pradedame balsavimą elektroniniu būdu dėl pirmo ir antro pakeitimų. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas šitas siūlymas ir tai reiškia, kad mes atsisakėme atidėti biudžeto vykdymo tvirtinimą ir todėl rekomenduojame e, pritarti komisijos biudžeto vykdymui. Taigi, sprendimas buvo pakeistas patiktų pakeitimu. Tie, kas pritarė visam rezoliucijos projektui, pakelkite rankas. Nebalsuojame elektroniškai. Kas sutinka su visų rezoliucijos projektu, balsuokite. Balsavimas baigtas. Aš pats nebalsavau. Atsiprašau. Taigi balsavimas baigtas ir patvirtiname. Toliau turime antrąjį pasiūlymą dėl sprendimo dėl e, švietimo, audiovizualinio ir kultūrinio e, klausimo agentūros e, biudžeto vykdymo. Na ir vėlgi, pirmiausiai kalbame apie 5-6 pakeitimus dėl e, biudžeto vykdymo atidėjimo. Ar balsavote? Balsavimas baigtas. Kągi. Pakeitimas dėl atidėjimo atmestas, taigi laikome, kad 78 dėl biudžeto tvirtinimo taip pat yra patvirtinti, bet mes dar turime 8 nuorodą. E, balsuojame elektroniškai dėl 9 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Neveikia kas nors, netrodo viskas gerai. Taigi balsavimas baigtas. Devintasis pakeitimas, kaip jau sakiau, balsavimas baigtas. Jisai patvirtintas. Na ir galutinis balsavimas šiuo klausimu. Balsavimas baigtas. Visi tikiuosi prabalsavote, taigi Balsavimas baigtas ir patvirtiname. Nutarimą patvirtiname. Trečiasis. Kalbam pirmiausia apie 10.11 pakeitimus. Vėlgi dėl atidėjimo pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Vadinasi, natūraliai darome prielaidą, kad jūs pasisakote už biudžeto tvirtinimą ir dar lieka balsuoti dėl 14 pakeitimų. Elektroniškai balsuojame dėl 14 pakeitimų, pradedam balsuoti. Savimas baigtas. Kągi, paskutinis baigiamasis elektroninis balsavimas dėl šio nutarimo. Balsuoti pradam. Ar visi balsavote? Gerai. Baigiame tą punktą. Toliau 15-16. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmetėme pasiūlymą dėl atidėjimo. Taigi vėlgi darome prielaidą, kad e, biudžetui bus pritarta. 19 pakeitimas, dėl kurio balsuojame atskirai. Elektroniškai balsuojame dėl 19. Balsuojam. Balsavimas baigtas. 19 pakeitimas patvirtintas. Taigi dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Pradam balsuoti. Tikiuosi visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis pasiūlymas dėl Europos mokslinio tyrimo tarybos e, vykdomos agentūros. Pirmiausia, 21. Balsuojame elektroniškai. Visi balsavote. Balsavimas uždaromas. Atmetėme. Vėlgi, tai reiškia, kad mes pritarėme biudžeto vykdymui. Balsavome dėl 24 pakeitimo. Elektroninis balsavimas dėl 24. Tikiuosi, visi spėjote prabalsuoti. Balsavimas baigtas. Vėlgi, Dabar balsuojame dėl viso projekto su pakeitimu. Elektroniškai. Tikiuosi visi balsavote. Dar ne? Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau šeštasis pasiūlymas. 25-26 pakeitimai. Identiški. Balsuojame dėl jų. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmestas. Vėlgi darome prielaidą, kad biudžetas bus patvirtintas. E, Periname prie 29 pakeitimą, elektroninis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi dabar balsuojame dėl viso pakeisto sprendimo projekto. Elektroninis balsavimas, pradedame. Visi prabalsavo. Uždarome balsavimą. Patvirtintas toliau. Dėl transeuropinių transporto tinklų vykdomosios agentūros. Pirmiausiai balsuojame dėl biudžeto vykdymo atidėjimo. Elektroniškai pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pasiūlymas atmestas. Taigi darome prielaidą, kad e, vėlgi biudžeto vykdymas bus tvirtinamas. Balsame dėl 34 pakeitimo elektroniniu būdu. Pradedame. Atrodo, visi prabalsavo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ir balsuojame dabar dėl viso pasiūlymo su pakeitimu. Elektroniškai balsuojame. Prasideda balsavimas. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau dėl sąskaitų uždarimo pasiūlymas. Pirmiausia, 35 pakeitimas, kuriuo mes siūlome vėlgi atidėti biudžeto vykdymo tvirtinimą. E, pradame balsuoti dėl 35 pakeitimo. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmestas pasiūlymas. Taigi, 37 ir 6 pasiūlymai yra identiški ir natūraliai darome prielaidą, kad jie patvirtinti. Ir tada 38 pakeitimas, vėlgi ta pati procedūra, elektroninis balsavimas, pradedame, visi prabalsavo, balsavimas baigtas. Patvirtinta, balsuojame dėl viso sprendimo pasiūlymo su pakeitimu. Elektroninis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Puiku, patvirtinome. Taigi dabar rezoliucijos projektas. Devintasis punktas. Pirmiausiai preambulės 211 punkto pakeitimas. Balsuojame elektroniškai, pradedame. Prabalsavote. Balsavimas baigtas atmesta. Taip. Dabar galime balsuoti dėl antrosios pastraipos. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 41, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsavimas už visą paketą nuo 43 iki 46. Jeigu sutinkate, kad balsuotumėm už visą bloką. Nuo 43 iki 46 bent jau čia yra siūloma. Tačiau yra alternatyvus pasiūlymas balsuoti už 43-45. Vienu paketu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. O 46 atskirai, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51 kas už, prieš, susilaikė. Ne visai aišku, pasitikrinkime 51. Pradedame elektroninį balsavimą. Elektroninis balsavimas baigtas. Akivaizdžiai patvirtinome. Kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 52 atkrinta, 53 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 54 kas už, prieš, susilaikė. Ne visiškai aišku, pakartokime kas už, dabar jau atrodo aišku, prieš, taip patvirtinta. 55. Kas už? Prieš. Tvirtinta. 56. Kas už? Atsiprašau. E, atsiprašau, balsuojame vėlgi už paketą. Nuo 56 iki 59. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau atskiras balsavimas pranešėjo prašymu. 60 pakeitimo pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis kas už? Prieš. Suslaikė. Patvirtinta, bet galime, jeigu norite, patikrinti. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Suslaikė. Patvirtinta. 61. Keitimas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 62-64 balsavimas už paketą. Ar nėra prieštaraujančių? Tada balsuosim atskirai. Taigi už 62, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 62 dar kada balsuojame elektroniškai dėl 62 pakeitimo. Visi prabalsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 63. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 64. Už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 65. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 66. Kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. 66 elektroninis balsavimas. Balsuojame. Visi prabalsavo? Balsavimas baigtas. Ne, patvirtinta. Atsiprašau, sako pirmininkas. Kompromisinis pakeitimas numeris 2. Kas už? Prieš? susilaikė, patvirtinta. 67 atkrinta, 68 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime 68. Už, atsiprašau, balsavimas prasideda, sako pirmininkas. Visi prabalsavote. Tada balsavimas baigtas. Ačiū. Patvirtinta. 69. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmestas. 70. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 71. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 72. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 74. atrodo yra atsimtas. E, jau atsižvelgta. Taigi 75. Už, prieš, Sulaikė. Atsiprašau. <laughs> Prieš, klausė pirmininkas. Na, akivaizdu, bet pakartokime, atsiprašau. Dar kartelį, kas už, kas susilaikė, <laughs> kas prieš. Na, bet kuriuo atveju priimta. Septyniasdešimt šeštasis kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 77 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 78 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 79 plaukite. Taigi kas už 79 prieš, susilaikė, patvirtinta. 80. Kas už? Prieš? Susilaikė? Nelabai supratau. Pasitikrinkime. 80. Balsuojame. Dėl 80 pakeitimo balsavimas baigtas. Patvirtinome. 81. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 82, kas už, prieš, susilaikė, ne visai aišku. Balsuojame elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Tikrai buvo nelabai išku, atmetėme. 83 ir 4. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtiname. 85. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtiname. 86. Kas už? Prieš? Susilaikė, atmesta. 87. Kas už? Prieš? Susilaikė, atmesta. 88. Kas už? Prieš? Susilaikė, patvirtinta. 89. Ingeborg Gressler žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja? Jeigu ne, tai galime balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau atskiras balsavimas dėl 90-ojo. Pirmosios dalies. E, žodinis pakeitimas, kurį pasiūlė Monika Luisa Maikova. E, kas už? prieš susilaikė. Pakeitimas patvirtintas. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Trečioji dalis, įskaitant Nešo Marinesku žodinį pakeitimą, kas už, prieš sulaikė, patvirtinta. 91 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 92 kas už, prieš. Mm, dalyvaukite, aš pakartosiu iš naujo. Kas už 92? Už. Už balsuojame, dabar prieš. Susilaikė, Vis tik tai patikrinkime. 92 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Na kągi, nedėlis skirtumas, bet atmestas. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Kompromisinis trečiasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 94. Kas už? Ne. Oi, atsiprašau, suklydau, sako pirmininkas, ačiū už pastabą, iš tikrųjų viskas palengvėjo. Taigi, perinam prie 102. Kas už? Prieš. Sulaikė atmesta. 103. Kas už? Prieš. Suslaikė. Patvirtinta. 104 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsavimas dėl paketo, jeigu niekas neprieštarauja. Šimtas, nuo 105 iki 109. Ne, atrodo, yra prieštaraujančių, taigi balsavimas skiria 105. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 106. Kas už? Prieš. Susilaikė. Ne visai aišku. Na, kad tikriname 106. Pradam balsavimą. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Aiškiai. Patvirtiname, atsiprašau. 107. Kas už? už, už, dabar kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime balsam dėl 107. 107 pakeitimas, prabalsavome visi, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 108. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 109. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta, bet gal patikrinkime. 109. Balsuojame elektroniškai. Visi prabalsavote, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 115 pakeitimas. skambėjo prašymas 105 punktą, taip pat 105 pakeitimą patikinti elektroniškai. Bet niekas tuo metu nesiskundė, man atrodo visiškai akivaizdu buvo, kad atmetėme, sako pirmininkas, ar jums ne, neaišku. Kalbėtoja kalba ne mikrofoną, panašu, kad e, sako, kad kiti punktai buvo nubalsuoti už, taigi reikėtų patikinti ir šį pirmininką sako, kad uh, reikėjo skūstis iš anksto. Man atrodė, kad viskas aišku, bet uh, kągi, kol neįsisenėjo problema, patikrinkime. Elektroniškai balsuojame dėl 105. Pradedame dėl 105. Balsuojame elektroniškai. Kalbėtojo kalba ne mikrofoną vėlgi. Pirmininkas sako, kad viską supranta. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Bet, nežinau, man atrodo, kad tikrai kažkas tuo metu neprabalsavo, nes man bent jau atrodė akivaizdus balsų pasiskirstimas. Aš galiu tik tai dar kartą paprašyti jūsų, jeigu jums atrodo, kad balsai pasiskirstė nelabai aiškiai, iš karto stabdykite procesą, iš karto signalizuokite. Gerai, kitą kartą taip ir padarysiu, sako kalbėtoja. Taigi, 115. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 116. Šiaip sakoma, kad 115 turbūt atmestas. Na kągi, tikriname, sako pirmininkas, balsuojame elektroniškai. Baigtas balsavimas. Ne, ne, patvirtintas, sako pirmininkas. Na, žinote, kai skirtumas 14-12, iš tikrųjų man ne visada lengva įvertinti situaciją. Dėl to ir turime tuos elektroninius patikrinimus. 116 kas už, prieš, susilaikė. Čia tikrai patvirtinome. 117 kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Na, tikriname 117 vėlgi. Pradėme balsuoti dėl 117. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai patvirtiname. Okay. 118. 118. 118. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 119. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 120 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, 120 pradėme balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 121 atkrinta. Kompromisinis pakeitimas numeris 4 kas už, prieš. Patvirtiname. Tada 122 atkrenta, 123 atkrenta. Atkrinta, atkrinta, atkrinta. Daug kas atkrinta, sako pirmininkas. Periname 21 puslapį. 131 pakeitimas. Kas už? 131. Dar kartą kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 132. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 133. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 134. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime 134, pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai patvirtiname. 135, kas už, prieš, susilaikė patvirtiname. 136, kas už, prieš, susilaikė atmestą. Toliau. Nuo 137 iki 143 siūloma balsuoti už visą paketą. Jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kompromisinis penktasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau atkrinta keletas kitų pakeitimų. 146. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 147 kas už, prieš, susilaikė atmestas. Bet gerai, patikrinkime, 147 balsuojame elektroniškai. Visi prabalsavote. Ne, atrodo dar ne visi, bet aš uždarau balsavimą. Oi, atmetėme. Na kągi. 148. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime 148 elektroniškai. Balsuojam. Balsavimas baigtas. patvirtiname. 149 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 150 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 151 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 152 kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 153 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 154 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 155 už, prieš, susilaikė, atmesta. 156 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 157 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 158 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 159 už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. 159 balsuojame elektroniškai. Visi baigėte balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 160 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Toliau 163. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 164 atkrinta. Šim... Ne. Ne, ne, atsiprašau, netkrinta. Taigi balsuojam dėl 164. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 165. Kas už? Prieš? Susilaikė? atmesta. 166 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 167 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, septintasis kompromisas. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Tada 170 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 171 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 172 kas už, buvo. 171 patvirtintas. Akivaizdžiai. Toliau 172. Dar kartą kartoju. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 173. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 175. Kas už? Na, atsiprašau, prieš. Prieš, prieš. Dabar susilaikė. Patvirtinta. 177. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 178 kas už, prieš, susilaikė. Nelabai išku. Balsuojame dėl 178. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 179 kas už, prieš, susilaikė atmestą. Toliau dėl 180 iki 182 kaip paketas, jeigu nieks neprieštoja, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 183 kas už, prieš susilaikė atmesta. Siūlymai patikrinti gerai. Balsuojam dėl 183. Pradame balsuoti. Ar visi balsavot? Balsavimas baigtas. Atmestam. Šimtas aštuoniasdešimt ketvirtasis. Kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Šimtas aštuoniasdešimt penktasis. Kas už, prieš, patikrinkime. 185. Tikriname elektroniškai. Pradedam. Visi balsavot? Balsavimas baigtas. Patvirtiname. Toliau vėlgi balsavimas paketu. 186 iki 189, jeigu nieks neprieštaroja, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 190 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 191. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 192. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Taigi, perėjome prie komitetų nuomonių. Deve. Galime balsuoti už paketą nuo 1 iki 9 punktų. Iki 8 punkto, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Toliau Ample. Vėl galime balsuoti paketu. Iki, nuo 1 iki 15, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Inko. Vėlgi balsuojame paketu nuo 1 iki 15, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tran. Nuo 1 iki 13, kas už, prieš, patvirtiname. Lybė. Pirmas, trečias punktai. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. kultūros švietimo, nuo 1 iki 5, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau Envy, nuo 1 iki 16, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Afet. Afet pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Toliau balsuojame paketu nuo antro iki ketvirtojo. Už, prieš, slaikė, patvirtinta. Afet 5, kas už, prieš, slaikė, atmesta. Šeštasis atkrinta. Nuo septinto iki devintojo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. F10, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Na, dėl dešimtojo patikrinkime. Apie dešimtasis pradedam balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai atmesta. Regi, balsuojame paketu dėl pirmo trečiojo punktų, kas už prieš. Prieš dar kartelį. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis atkrinta. Kas už penktai? Prieš susilaikė, atmesta. Ir regi nuo 6 iki 9, balsuojam už visus, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau FEM. Balsuojame paketu nuo 1 iki 3, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Inta. Nuo 4 iki 6 balsuojame už, prieš, sulaikėme, patvirtinta. Toliau peš. Nuo 1 iki 10 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau dėl preambulės punktų ir nuorodų. 194 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 195 kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 196 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 197 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 198 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta, bet gal ne visiškai aišku, balsuokime elektroniškai, 198 kas. Tai yra, pradam balsuoti elektroniškai, tikrinamės, balsuojame dėl 198 punkto. Visi baigėte, balsavimas baigtas, akivaizdžiai patvirtinta. 199. Kas už? Prieš susilaikė. Gal patikrinkime. Taigi elektroniškai balsuojam dėl 199. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau galime balsuoti paketu nuo 200 iki 203. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 204. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 205. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 206. Kas už? Prieš. Sulaikė. Tikriname 206. Balsuojam. Visi baigėte balsuoti. 206 punktą mes tikriname, balsavimas baigtas. Uh mhm, -huh, atmesta. 207 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 208 kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 209, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 210, už, prieš, sulaikė, atmesta. 211, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 212, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 213, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du šimtai tryliktąjį patvirtinome, toliau du šimtai keturioliktasis už, prieš, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Taigi santykis 25 balsai už, prieš 2 balsus prieš. Sveikiname pranešėją. Okay. Atempause. Yeah, yeah. Now, number five. Pereiname prie penkto darbo tvarkės punkto. Iš karto pradėsime balsuoti. Galėtume ba balsuoti dėl pakeitimo nuo pirmo iki šešto visų kartų. Kartu, ar pritarėte tam? Penktas darbo tvarkės punktas. Audito rūmų specialiosios ataskaitos vykdant komisijos 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Taigi, balsuojam dėl visų pakeitimų, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl rezoliucijos projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. continue with uh, discharge of the European. Tęsame balsavimą 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. 8.9.10 Europos plėtros fondai. Ar pranešėjas norėtų, pranešėjas norėtų ką nors pasakyti? Ne. Tuomet iš karto perėdame prie balsavimo. Taigi, Um, citation 7, amendment number 1. Who is in favor? Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl sprendimo pasiūlymo. Elektroninis balsavimas galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pasiūlymas dėl sprendimo uždaryti sąskaitas. Elektroninis balsavimas. Galite balsuoti. Ne visi dar spėjote, dar balsuojate. Gerai, dabar balsavimas uždaromas visiems aišku, kad šis dokumentas yra patvirtintas. Toliau rezoliucijos projektas. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 17. Kas už? Kas prieš? Man neaišku, taigi siūlau patikrinti balsavimo rezultatus 17 pakeitimo. Ar visi spėjote? Dar ne. Gerai, dabar uždarome balsavimą. Patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už? Kas už 19 pakeitimą, kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už? Kas prieš? susilaikę. Neaišku, pasitikrinkime. 21 pakeitimas galite balsuoti. Dar galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 20 antrasis ir 23. Sako pirinkas, ne, 22 buvo patvirtintas taip. Gerai, ar turime pasitikrinti balsavimo rezultatus? Gerai, tuomet 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime. 24 pakeitimas, galite balsuoti. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmestas. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 pakeitimas ir 27 pakeitimas, jie yra tapatus, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinti. 28 toliau, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 29 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 30. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 31. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 32. pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. 34 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi spėjote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 36. pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 atkrinta, kadangi buvo patvirtintas 36 pakeitimas, toliau 38 kas už, kas prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti. 38 pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas uždaromas. Atmesta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. Pasitikrinkime, 40 pakeitimas. Balsuojame. Visi spėjote, gerai, tuomet balsavimas uždaromas. Patvirtinta. 41 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 42 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 44 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė ponė Makovei, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Prašau balsuoti dėl 44 pakeitimo. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas uždaromas. 16 balsavo už, taigi patvirtinta. 45 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku. 45 pakeitimas. Pasitikrinkime. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 45 pakeitimo. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. Ir viskas labai aišku. 46 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. 47 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 48 pakeitimas. Kas prie, už, kas prieš Patvirtinta. 49. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 50. pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 51. pakeitimas. Kas už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 52. pakeitimas. Kas už, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 53. Kas už? 53. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 55. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 56. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 57. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 65 pakeitimas. Sako pirmininkas. Čia parašyti, kad galimas yra kompromisinis pakeitimas. So, 63 was oral amendment. Okay. We vote on compromise amendment. Let's call it a moral amendment. Mm-hmm. Okay. 63 was yeah, yeah. amendment. Then. A possible compromise amendment is an oral amendment covering those, fear, uh, those four amendments in, uh, uh, is under preparation. Uh, it is circulated, is it? Jums buvo išplatintas pakeitimas žodžiu, ar ne? Pranešėjau, prašau. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad 63, 64, 65 pakeitimai dabar yra suformuluoti ir pateik, atskirai ir pateiktas vienas žodžių, žodinis pakeitimas, kuris apima visus šios pakeitimus. Aš tikiuosi, kad jūs visi gavote šį pakeitimą žodžių. Gerai, balsuojame. Balsuojame dėl šių trijų pakeitimų. Kas už, kas prieš, Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Keturi pakeitimai buvo patvirtinti. 67 pakeitimas, kas už. 66 pakeitimas. Atsiprašau, paskubėjau. 60, dėl 66 nebalsavome. Ar taip? Bet juk čia parašyta, kurie apima šiuos keturis pakeitimus nuo 63 iki 66. A, 66 nebuvo patiktas žodinis pakeitimas. Gerai, balsuokime dėl 66 pakeitimo, dėl viso pikto. Taigi balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 71 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 71 pakeitimo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas uždaromas. Aiškiai atmestas. 72. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 73. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 74. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 74. Gerai, jeigu norite, galime pasitikrinti Balsuojame elektroniniu būdu dėl 74 pakeitimo. Visi balsavote, bet balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 75. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 76. Kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 77. 77. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pranešėjas nori kažką pasakyti. Taip, ponė pirminkė. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikėtų užtaisyti klaidą. Ne 12 procentų turi būti nurodyta, o 14. Pirmkas, dėkoju. Kas už 77 pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 78. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 79. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 80 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Vienu balsu yra per daug. Vienu EPP balsu yra per daug. Turime balsuoti iš naujo, ar ne? A ne, viskas gerai, ištaisyta. Gerai, tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, bal, balsuojame elektroniniu būdu dėl 81 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 82. Kas už? Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 83. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 84. Kas už, kas prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti. 84 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime 85 pakeitimas, galite balsuoti. Balsuokite. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi toliau devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas atkrenta. Gerai. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę. Reikėtų pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu dėl vienuoliktojo pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, žodinių pakeitimų, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Blok 15 to 8. Nuo 15 iki 8 pakeitimų, pakeitimų galime balsuoti kartu, kas už, kas prieš, susilaikė Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl vystomojo komiteto nuomonės. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, sakė atmesta. Antrasis dėvė komiteto pakeitimas, o dėl visų kitų galime balsuoti kartu. Pirmasis buvo atmestas. Pasitikrinkime gerai e, e, vystimo komiteto. Pirmasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Taip, kolegos nebalsavo, tai užtat aš ir nepastebėjau, kad šis pakeitimas buvo patvirtintas. Gerai. Galime, jei neprieštaraujat, balsuoti dėl visų likusių pakeitimų iki 11 kartų, kas už. Ne, nenorite. Gerai, nuo antrojo iki dešimtojo dėvė pakeitimai. Mm, iki devintojo. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dėvė komiteto dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, pasitikrinkime. Dėvė komiteto dešimtasis pakeitimas, elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dėvė komiteto vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame Dėl rezoliucijos projekto su visais patvirtintais pakeitimais balsuojame elektroniniu būdu. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ja, wir kommen jetzt äh, zum nächsten Tagesordnungspunkt. Toliau periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie Europos parlamento 2010 m. biudžeto vykdymo patvirtinimo. Šį pranešimą parengė ponas Liberatski, kuris ir norėtų kai ką pasakyti. Prašau, ponė. Dėkuoju Jums, ponė pirmininkė. Aš paprašiau žodžio dėl to, kad norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už puikų ir darnų bendradarbiavimą. Taip pat dėkoju visiems generaliniams e, direktoratams ir sekretorijatui, kadangi jie visuomet buvo pasirengę suteikti man reikalingą informaciją ir aš bet kuriuo metu galėjau juos kreiptis. Dėkoju poniai Kuhart ir ponui Blešeriui jų įnašas e, rengiant šį pranešimą buvo itin svarbus. Dėkuoju. Ja, Dank. Äh, Dėkuoju. Dėkuoju pranešėjui. Dabar galime perėti prie balsavimo. Dafür. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, negalime dėl jo balsuoti, nes buvo nuspręsta, jog jo negalime teikti balsavimo, taigi dabar balsuojame dėl viso sprendimo. E, elektroniniu būdu balsuosime. Galite balsuoti. Galite dar balsuoti. Kai pamatysiu, jog visi balsavote, už, uždarysiu balsavimo procedūrą. Gerai, dabar už, balsavimas uždarytas ir toliau tęsiu procedūrą angliškai. Nuo ketvirto iki aštunto pakeitimo galime balsuoti kartu. Nuo ketvirto iki septinto. Ne, nenorite. Gerai. Gerai. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Neaišku. Gerai, elektroninis balsavimas. Nuo elektroninis balsavimas dėl ketvirtojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Ne dar. Gerai, dabar uždarom balsavimą. Atmesta. Gerai, penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis pakeitimas. Norite, kad pasitikrintume gerai. Devintasis pakeitimas. Elektroniniu būdu balsuojame visi jau balsavote, tuomet balsavimas uždaromas, atmestas. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 pakeitimas ir 16 pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, 13 ir 16 pakeitimai balsuojame dėl jų elektroninių būdų. Visi balsavote, balsavimas uždaromas, patvirtinta. Jūs visiškai teisingai pastebėjote. 17. So if it open, okay. 17. 17 pakeitimas, kas už, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 pakeitimas, Pirmoji šio pakeitimo dalis e, neteikiama balsavimo, bet balsuojame dėl antrosios, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtasis pakeitimas. Šiame pakeitime kalbama apie ITER reaktorių. Taigi negalime sakyti, kad, kad dėl kažko nebalsavome.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 Balsuojame elektroniniu būdu. Elektroninio balsavimo procedūra baigta, patvirtinta. 28. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 29. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, kas Balsuojame dėl 29 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pat atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 30 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33 kas už, kas prieš. Kas už 33 pakeitimą, kas už, o kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 33 pakeitimo. Dabar balsavimas uždarytas. Patvirtinta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. 35. pakeitimas dabar. Pirmininkas atsiprašo, praleido 34. Taigi dabar 34. kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Toliau 35. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, Atmesta. Eilutė, dėl kurios balsuojama savo nuožiūrą. 36 dabar pakeitimas, ar neturėtų būti? Toliau 40. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Neaišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 40 pakeitimo. Pasavimas baigtas. Ne viskas yra aišku, patvirtinta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta, bet nesu dėl to tikras. Taigi elektroniniu būdu balsuojame dėl 41 pakeitimo. Balsuojame. Viskas aišku. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 43. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 44. Su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 45. pakeitimas, su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Bet gal pasitikrinkime. Man atrodo, kad buvo atmestas šis pakeitimas, bet galime pasitikrinti balsavimo rezultatus. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Vienu balsu. Vienu balsu persvara atmestas. Toliau. 29 e, paragrafas. Žodinis pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 46, 47, 48 ir 49 pakeitimai atkrenta. Toliau 50, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 51, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 53, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 55. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 56. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Bet galim pasitikrinti. Taigi Elektroniniu būdu balsuojame dėl 56 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime dėl 57 pakeitimo. Galite balsuoti, ar visi balsavote. Baigtas. Patvirtinta. 59. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 59. Kas už, kas prieš, susilaikė. Gerai, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 52 pakeitimas. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 60 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 62 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 63 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 63 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 64 pakeitimo. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 68. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 66. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 67. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta Patvirtinta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 70. Pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Neaišku. Pasitikrinkime. Balsavimo rezultatus dėl pirmosios dalies galite balsuoti. Ar visi spėjote, tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71. Kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet gal vertėtų pasitikrinti. Taigi balsuojame dėl 72. Balsavimas baigtas. Viskas yra labai aišku. Patvirtinta 72, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 73, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 74, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 74 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 76 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 75 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 77 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 80 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 78 kas už, kas prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 78 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 79. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 82. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 83. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 84. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 85. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 86. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas Neaišku. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 86. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Aiškiai patvirtinta. 87. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 88. Už, prieš, susilaikė, atmesta pasitikrinkime 88 elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 89 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 91 už, prieš, susilaiko atmesta. 93 už, prieš susilaiko priimta. Devyniasdešimt antrasis ir devyniasdešimt ketvirtasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devyniasdešimt šeštasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 95 kas už, prieš, neaišku. 95 elektroniniu būdu balsuojame, pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 97. Kas už? Prieš? 97 balsuojame dalimis dėl e, pirmoji dalis. Jei yra prieštaravimų, tai turime balsuoti kartu už abi dalis jei neprimtina balsuoti atskirai, tai balsuojame už visą pastraipą. Yra pranešimas apie tą kelionę ir turinys regis yra netinkamas. Čia kalbama apie ataskaitos parengimą, apie misijos atneštą naudą. Aš norėčiau mm, kad paskutinis sakinys būtų išbrauktas, nes jo formuluotė visai neiški. Vokiškai formuluotė yra aiški. Mes balsuojame už abi dvi dalis šio pakeitimo. Tai dabar balsuokime atskirai už pirmąją dalį. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta pasitikslinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta labai nedidelė balsų dauguma bet atmesta ir tada dėl antrosios dalies nebereikia balsuoti. 98. Kas už? Prieš susilaikė. 99. Už prieš susilaikė. Neaišku. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas pirmasis, kas už, prieš, susilaikė primta. Šimtas antrasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas pasitikslinkime elektroniniu būdu. 102. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. Ar visi balsavote? Primtas. 103. Kas už, kas prieš. Susilaikė. 103. Tik, tikriname elektroniniu būdu. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Primtas. 104. Kas už, kas prieš, kas prieš, susilaikė, atmesta. 105. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 106. Kas už, kas prieš, sus, susilaikė, primta. 107. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta tikriname elektroniniu būdu. 107 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Primtas. 108 kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 109 kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 110 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 111 ir žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, primta. 112, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 113, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia pasitikslinti elektroniniu būdu. 113 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 114. Balsuojame atskirai. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikslinti elektroniniu būdu. Balsuojame už antrąją dalį 114 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Priimta. 115 kas už, prieš, susilaikę, neaišku, Tikriname elektroniniu būdu 115 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Priimtas 116 kas už. Prieš susilaikė priimta. 117 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 117 reiktų pakartoti. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 117 pakeitimas atmestas. 118 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 119 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 120 kas už, prieš susilaikė priimta. 121 ir žodinis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 122 kas už, prieš susilaikė atmesta. 123 kas už, prieš susilaikė atmesta. 124 kas už, prieš susilaikė. Tikriname elektroniniu būdu. 124 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 125. Kas už? prieš susilaikė neaišku. Balsuojame elektroniniu būdu. 125 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Primtas. 126 kas už, prieš, susilaikė tikriname elektroniniu būdu. 126 pakeitimas. Balsuojame dėl 126 pakeitimo ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Primtas. 127. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 128 kas už, prieš, susilaikė priimta. 129 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 130 kas už, prieš, susilaikė priimta. 131 kas už, prieš, susilaikė pasitikrinkime elektroniniu būdu. 131 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 132 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 133 kas už, prieš, susilaikė, primta. 134 kas už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 135. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 135. pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 136 už 136 už prieš susilaikė atmestą. 137 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 137 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 138 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 139 balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, atmesta. 140 kas už, prieš, atmesta susilaikė priimta. 141. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 141 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 142 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu. 142 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Primta. 143 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, primta. 144, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas keturiasdešimt septintasis, kas už prieš susilaikė atmesta. Šimtas keturiasdešimt šeštasis, kas už prieš susilaikė priimta. 148 kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, Balsuokime elektroniniu būdu. 148 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 149 kas už, prieš, susilaikė. Neaišku. Balsuojame elektroniniu būdu. 149 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti. Balsuoti baigiame. Primtas. Kas labiau pavargo, ar aš, ar jūs, klausė pirmininkas. Šimtas penkiasdešimtasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 151 už, prieš, susilaikė, priimta. 153 už, prieš, susilaikė, atmesta. 152 už, prieš, susilaikė, priimta. Žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš, susilaikė, priimta. 154 už, prieš, susilaikė, neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu. 154 pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pranešėjo žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, priimta. 155 kas už, už, prieš, susilaikė, priimta. 156 balsuojame atskirai, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 157. Žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 158 kas už prieš susilaikė atmesta. 159 už prieš susilaikė priimta. 160 balsuojame atskirai, kas už pirmąją dalį, prieš susilaikė, kas prieš susilaikė. 160. Pirmoji dalis balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė atmesta. Balsuojame ir dėl antros dalies elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kaip ir buvo anksčiau. 161. Kas už, prieš, susilaikė. Neaišku. Balsuojame elektroniniu būdu. 161 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 162, kas už, prieš, susilaikė priimta. 163, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 164, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame už 164 pakeitimą. Balsuoti baigiame. Priimta. Šimtas šešiasdešimt penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas šešiasdešimt šeštasis, kas už, prieš, susilaikė neaišku. Balsuojame elektroniniu būdu. Šimtas šešiasdešimt šeštasis pakeitimas, pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 167. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 168. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 169. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 170. Už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. Baltuojame už visą dokumentą elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, ar visi balsavo. Balsuoti baigiame. Primta. Ar dar turite šiek tiek energijos? Labai dėkoju. Kitas mūsų punktas, ko gero, yra posėdžio pabaiga. Dėkuoju visiems už labai disciplinuotą dalyvavimą. Susitiksime rytoj iš ryto. Taigi, baigiame darbą šiandien, susitinkame rytoj 9 ryte. Viso gero.